atsakymui, apibendrinimui. Prašom. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad prieš pradėdamas savo paskutinį pareiškimą noriu dar kai ką pasakyti. Kai e, mastau apie inovacijas, naujovės, pasakysiu, kad tai yra kultūrinis dalykas ir kai mes kuriame kultūrą, turime laikytis tam tikros disciplinos – naujovės yra apie bandymą daryti, tęsti, kad ir nepasiseka. Tai yra bandymas pakeisti pasaulį, nebijant, kad ne viskas pasiseks. Manau, kad mes kiekvieną kartą, kai kažką darome savo gyvenime, panašiai elgiamės. Ir manau, kad jeigu jūs prisiminsite mane kaip žmogų, kuris tiki, tai bus E, puikus dalykas po šio puikaus pasikeitimo nuomonėmis. Kaip sakiau, man labai tenka didelė garbė būti čia. Buvau išrinktas į savo šalies parlamentą, tikiu demokratiją, tikiu ateitimi. Ir norėčiau pirmiausiai padėkoti pirmininkui už pastarąsias keletą valandų. Norėčiau padėkoti visiems nariams, visiems darbuotojams, visiems žmonėms, kurie atvyko į šią salę, kurie klausė mūsų kelias valandas. Dėkoju ir vertėjams, kurie dirba. Ir noriu pasakyti, kad jūs galite tikėtis E, bendradarbiavimo iš manęs. Aš tvirtai tikiu, kad visi kartu mes galime pasiekti kur kas daugiau. Vienas rašytojas yra pasakęs, kad niekas nėra toks godrus ir protingas kaip visi. Manau, kad mes tikrai būsime protingesni, jeigu būsime kartu Pirmiausia, padėdami Europai sukuriant deramą sistemą, pagrindus. Antra, siekdami rezultatų pagal horizontą 20 reikia augimo darbo vietų, nepaprastai to reikia Europai. Ir mes turime būti lyderiai meistriškumo srityje. Tai turėtų būti mokslo pagrindas. Mano energija, ryštas atsidavimas. Aš e, savo privačiame viešame gyvenime esu labai atsidavęs žmogus ir esu aistringai nusiteikęs veikti pagal įgaliojimus, e, kurie bus man suteikti, jeigu jūs pritarsite mano kandidatūrai. Ir aš e, dirbsiu visų Europos piliečių labui. E, Dar kartą Jums labai dėkoju. Dėkoju Karlosui Moideš, e, kandidatui komisijos narius, kuris turėtų būti atsakingas už mokslinius tyrimus, švietimą, inovacijas. Mes e, kūrėme pagrindų programas nuo 80-mečio ir esame atsakingi mūsų komitete už mokslinius tyrimus, naujoves, švietimą. Tai taip pat nepaprastai svarbu ir labai gerai. Um, ka, malonu matyti, kad buvęs Erasmus studentas yra kandidatas, paskirtas e, į komisijos narius. Taigi mūsų darbas e, m, pavirto kažkuo konkrečiu. Norėčiau nuoširdžiausiai e, padėkoti visų tiems viešosios nuomonės formavimo atstovams Europoje, taip pat tiems, kurie klausė mūsų internetu, kurie yra salėje, nevyriausybinių organizacijų atstovų, e, valstybių narių atstovų. Pabaigoje norėčiau dar pasakyti keletą svarbių dalykų, jeigu jūs galite pasilikti dirbti su mumis, tai, tai bus mūsų ateityje bendras darbas, bet dabar kalbu komitetui. Rytoj, e, trečiadienį, 8 val. vyks kitas klausimas. 18 val. 6 val. po pietų. 18 val. lygiai. Tačiau šiandieną vyks dar ir koordinatorių posėdis 15 val. 18 val. taip pat susitiks įtre koordinatoriai. Mes e, jau turėjome du klausimus, dėl to reikia mums apsispręsti. Ir dar noriu pasakyti vieną svarbų dalyką. 6 val. šį vakar, lygiai 6 val. 18.00 E, išklausysime pono Šefčiovičių. Transportas ir kosmoso dalykai. Mes esame dalyvaujantis komitetas. Šeši mūsų komiteto nariai e, dalyvaus klausime ir galės paklausti. Aišku, e, klausimas yra atviras visiems mūsų nariams. Mes žinome, kad kosmoso klausimai yra mūsų uh, taip pat kompetencijos dalis. Taigi laukiu jūsų ten 6 e, val. Ačiū Jums visiems ir ačiū paskirtam komisijos nariui. Congratulations.